Uh, okay, so I, I think we are, um, we have already spent. Gerbiami kolegos, manau, kad praėjo jau 15 minučių, kai laukiame vėluojančių. Pereisiu prie portugalų kalbos, prie savo gimtosios. Man tenka pirmininkauti šią popietę. Pradėsiu nuo darbo tvarkės patvirtinimo pirmiausia. Norėčiau tik dar pasakyti vieną tokią iš ankstinę pastabą. Reikės šiek tiek pankstinti penktojo klausimo nagrinėjimą. Ten, kur kalbama apie socialinį ramstį. Apie jį kalbėsime e, rytoj ryte po 14 klausimo. Vietoj šiandienos, šiandienos tai yra penktas klausimas. Pradėsime savo posėdį rytoj nuo jo. Noriu paklausti, ar prieštaraujate. Kadangi nieks neprieštarauja, galėsim dirbti būtent taip toliau. Antras darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės posėdžių protokolų tvirtinimas. Rugsėjo 12, 1 ir 5 dienos. Norėjau paklausti, ar dėl to, kas nors norite, ką nors pareikšti, paprieštarauti, reikisi ne, galime patvirtinti tuos protokolus. Ir dabar galėsime pradėti mūsų darbą šios dienos. Vyks posėdis, kuris bus skirtas lyčių lygybės klausimams. Išklausysime metinę ataskaitą apie vyrų ir moterų lygybę ES 2014-2015 metais. Ponas Ernestas Urtasun yra pranešėjęs šiuo klausimu. Tai yra seminaras, kuris e, bus mums proga išklausyti kai kurios pranešimus. Ateiskite, jeigu netaip ištarsiu kai kurias pavardės. Pone Virginija Langbek yra Europos lyčių lygybės instituto direktorė. Pone Franceska Betio yra ekonomikos profesorė Sienos universitete Italijoje. Pone Ineke Kringė yra grupės, kuri užsima lyčių lygybės klausimais vadovė. Jis dirba prie programos, prie programos Horizontas 2020. Dabar, kai pristačiau kalbėtojas, norėčiau perduoti žodį pranešėjui, kuris penkias minutės turi galimybės pristatyti pranešimą. Ačiū, Žuau. Aš kalbėsiu ispaniškai. Pirmiausia, noriu padėkoti visoms trims mūsų pranešėjoms. Manau, kad mūsų šios, šios dienos posėdis bus iš tikrųjų labai įdomus, turiningas. Pradedame darbus po to, kai buvo paskelbta ataskaita apie lyčių lygybę. Jau įvyko pirminė diskusija su šešėliniais pranešėjais ir dabar pasižiūrėkime, kokie yra prioritetai. Ta ataskaita jau buvo pateikta ir galiausiai šios dienos diskusija, kadangi čia dalyvauja visos trys mano minėtos prelegentės, e, praturtins tas diskusijas dėl pakeitimų, kuriuos turėsime pateikti. Šios dienos diskusijos tikslas yra išanalizuoti neligybių priežastis išsiaiškinti, kas sukelia neligybės tarp vyrų ir moterų. Ir be abejo, reikės pateikti rekomendacijas viešai politikai ES institucijose, kad galėtume išsiaiškinti, kaipgi tą neligybę išnaikinti. E, projekte, kurį pateikėme generaliniu sekretoriumi, mes apžiūrėjome visus klausimus, kurie yra susiję su lygybės aspektais tarp vyrų ir moterų. Norėčiau padėkoti lyg, lyčių lygybės institutui, nes daug duomenų, iš, kuriais rėmėmės, buvo būtent pateiktos šio instituto. Tai yra puiku. Džiaugiuosi, kad šio instituto direktorė dalyvauja mūsų posėdėje ir norėčiau kreiptis institutą, kad jis ir toliau vaidintų tokį štai esminį vaidmenį. Be instituto pagalbos mums būtų buvę labai sunku pateikti šį pranešimo projektą. Tad džiaugiuosi suteiktą galimybę, galėdamas e, suteiktą galimybę padėkoti institutui ir, jos, ir jo direktoriai. Pone Klingė yra Horizontas 2020 programos specialistė. Tai yra universiteto profesorė, kurios viena iš specialybių yra ekonomika Ji yra daug nuveikusi prie programos Horizontas 2020. E, tikslas yra e, išnaikinti neligybės, bet geriau žodį suteikti pranešėjams, nes man atrodo svarbiausia yra jų išklausyti. Ačiū, Ernestai, sako pirmininkas. Dabar galėsime pereiti prie įvairių kalbėtojų ir nebegaišdamas daugiau suteiksiu žodį poniai Virginijai Langbek, kad ji galėtų pasisakyti. Recordava só, aproveitava para recordar só os intervenientes. Aš dar norėjau priminti, kad e, kiekviena kalbėtoja turi po 15 minučių pasisakymai. Thank you very much. Uh... Labai dėkoju. Aš nekomentuosiu kiekvienos skaidrės detalių, bet e, jūs galėsite matyti, kad uh, Urtasamo minėtas e, grafikas, indeksas yra papildytas iš kitų studijų domenų, kuriuos mes pridėjome. Taigi dabar norėčiau pirmiausia priminti, kokiegi padėtis buvo 2015 metais. Tai yra tas antrasis taip vadinamas indeksas. Pažvelkime į ES vidurkį, tai čia vis dar matome, kad uh, pažanga lyčių lygybės rytyje yra lėta ir nestipri. 52 punktų e, e, riba buvo pasiekta 2015 metais. Tai reiškia, kad agreguoti duomenys dar nėra tenkinantis. Mes galime konstatuoti nerma kelinčių e, tendencijų lyčių lygybė kaip politinis tikslas nėra nustatomas ir e, tiesiog politikose to pasigendama. Kai kurios valstybės narės net e, kai kuriuose valstybėse gerokai išaugo politiniai judėjimai, kurie kvestionuoja lyčių lygybės politikas vykdomas tose šalyse. Taigi dabar matome, kad turime spręsti ir naujus iššūkius, kurie atsiranda dėl uh, smarkios, smarkos smurto proveržio, ypač migrantų moterų atžvilgių, o taip pat dėl radikalizacijos ir ekstremizmo. Ir dėl to tie lyčių stereotipai ES smarkiai kinta. Taip pat e, su tuo susijęs ir atotrukis tarp vargšų ir turtingųjų. Taigi dabar indekso duomenys jūs matote tą bendrą vaizdą ir padidėjimas buvo labai nedidelis. Nepaisant to, kad yra kai kurios valstybės, kurios pirmauja, o kai kuriuose net pažangos iš vis nepakonstatuota. Taigi matome, kad ten yra problemų, iššūkių ir jeigu komentuosiu pagrindinės sritis, tai yra ekonominė nepriklausomybė moterų. Tai čia galime pastebėti, kad yra daug sričių, kurios su tuo yra susijusios moteriams. Kadangi ES e, vis labiau artėja prie 70 procentų užimtumo tikslo, moterų užimtumas yra mažesnis nei, moterų, nei vyrų. Jeigu žvelgsime į pilno etato dirbančių moterų užimtumo duomenis, tai tai rodo, kad e, atotrukis tarp vyrų ir moterų vis tiek išlieka nemažas. Ypač palyginus tai su vaikų duomenimis, tai tas atotrukis yra dar iškesnis. Pavyzdžiui, poros su vaikais arba vienų vienišų tėvų duomenys e, tą atotrukį dar labiau paryškina. Matome, kaip e, šeiminės padėties klausimai įtakoja to atotrukio procentą. Čia mes ėmėme duomenis nuo viso gyventojų skaičiaus. O agreguoti duomenys vėlgi labai rodo, kad e, poros arba šeimos su e, vaikai susiduria su didesnėmis problemomis. Pavyzdžiui, paėmė Vokietijos duomenys, nes mes kaip tik šiuo metu rengiame e, specialiasias rekomendacijas šalims. Poros, kurios neturi vaikų, neligybės problemos yra mažiau ryškios. Tuo tarpu kuo laipsniškiau vaikų didėja, tuo atotrukis tarp vyrų ir moterų smarkėja. Ir siekia kai kur net 30 procentų. Žiūrėkime į pusę etato dirbančius e, darbuotojus. Tai čia tendencijos e, išriškėja ypač e, pensijų srityje arba negautų pajamų srityje. 32 procentai moterų ir 90 procentų vyrų dirbo e, pusę etatų. Moteris net kai kuriais atvejais keturis kartus daugiau dirba pusę etatų. Lyginant e, jauno amžiaus moteris, tai čia duomenys dar didesni. Pažvelgus į Maltos duomenys matome, kad e, skirtumai E, yra išraiškingi, nes vyrų duomenys yra mažesni palyginus su moterų. Užimtumas 9 procentai moterų, dirbančių moterų, 10 procentų vyrų gauna e, užmokėsi, kuris yra žemiau skurdo ribos. Daug jų gyvena tiesiog už skurdo ribos. Jeigu žvelgsime į migrantus, tai akivaizdu, kad jie susirasti darbą turi mažiausiai galimybių. Ir todėl jie susiduria su skurdo rizika. Didžiausias atotrukis, aišku, yra tarp užsienio, užsienyje gimusių moterų, palyginus su e, šalyje gimusiomis moterimis. O jeigu žvelgsime į vyrus, tai vyrų tas e, atotrukis yra mažesnis. Daugiau nei 6 milijonai arba 70 procentų nekvalifikuoto moterų ir 2 milijonai vyrų tarp 20 ir 26 metų niekad iš vis neturėjo darbo. Ir jūs galite pastebėti, kad e, yra skirtumas tarp ne ES ir ES gimusių piliečių ir tai yra labai išraiškingi duomenys. Išsilavinimo lygis labai svarbus, e, norint dalyvauti darbo rinkoje ir kaip jūs matote, iš mažai kvalifikacijų turinčių piliečių e, didžiausias e, problematinė kategorija yra jaunimas. Ir tai, žinoma, jau tęsiasi ilgus metus. Mes matėme, kaip demografinė situacija taip pat turi įtakos mūsų ateities planams. Uždarbis. Pažvelkime į pasiekimus švietimo srityje. Pažve... Pirmiausia, vyrai ir taip pat moteris. Matome, kad nedirbančios moterų dalis visuomenėje yra didžiausia 49 procentai. Tai yra tos moteris, kurios net negali dirbti. Taigi, pinigai. Moteris susiduria su didesne skurdo rizika dėl nedarbo. O socialinės išmokos yra labai mažos kai vienas iš tėvų arba partnerių negauna, e, netenka atlyginimo, tai tuomet didelė dalis porų, ypač su vaikais, susiduria su skurdo riba. 60 procentų e, porų su vaikais, pažvelgia į pirmą kairės e, pusės tulpelį, susiduria su irgi susidūrė su skurdo rizika. Bet žvelgiant į vyrus, jeigu vyrai netenka darbo, tai tuomet šeima turi kliautis tik tai e, motinos e, atlyginimu bei išmokomis. Ir tokiu atveju rizika yra, e, skurdo rizika yra didesnė. Jeigu žvelgsime į socialinę atskirtį ir socialinės atskirties teises, tai čia galime konstatuoti, kad nėra jokio atotrukio tarp, beveik nėra atotrukio tarp e, jaunimo. Tas atotrukis e, ryškėja tik tai bėgant amžiui, dėl įvairių, aišku, priežasčių, netenkamo atlyginimo ir kitų dalykų. Todėl e, lyčių lygybės prasme tas ypač išryškėja bėgant amžiui. Toliau atsakomybė ir atlyginimas. Kokį laiką praleidžia vyrai darbe ir kokie yra duomenys. Žvelkime į a, e, nesumokėtas ir atlygintas darbo valandas. A, e, bendrai paėmus e, galime patikrinti, konstatuoti, kad vyrai daugiau uždirbo nepaisant to, kad jie dirbtų pusę etato arba visą etatą. Pažvelkime į Vokietijos duomenis. Keturis kart daugiau moterų um, gamina valgyti arba tvarko namus bent vieną valandą per dieną daugiau negu vyrai. Toliau nedirbantai gyventojų dalis. Tai yra tie, kurie darbo neieško. Čia 2005 metų Slovakijos duomenys. Nuo 5 iki 15 metų procentas nedirbančių nuo 28 procentų padidėjo iki 40 procentų 2015 metais. Tai vėlgi rodo, kad gali būti daug įvairių priežasčių, bet e, galima būtų pasiekti ir daugiau pažangos. 15 metais 28 procentai moterų vis dar neturėjo darbo. Iš šitų 30 procentų neieškojo darbo, nes jos prižiūrėjo vaikus arba turėjo kitų atsakomybių šeimoje. Todėl laikas, laisvas laikas labai susijęs su socialinė įtrauktimi ir aktyvia e, pilietiškumo programa. Visuomenė turėtų suvaidinti e, svarbu vaidmenį tokiu atveju. Ypač migrantų moterims, kurios e, be lyčių vaidmens, e, susiduria dar ir su kitomis e, socialinės atskirties problemomis, pavyzdžiui, nemokėjimų kalbos arba neturėjimų tam tikrų kvalifikacijų arba diskriminacijos ar kitų dalykų darbo rinkoje. Taigi, kaip jūs pastebite, ta yra tarpdisciplininė perspektyva kuri labai susijusi su moterų socialiniu statusu. Ir mes dabar kaip tik diskutuojame dėl to, kad reikia nustatyti lyčių lygybės tikslus. Tai būtų vienas iš sprendimų. Lyčių lygybos politikos dažnai laikomos švelniomis ir laikomas uh, tiesiog priklausomomis nuo politinių e, ciklų. Jas reikia dėja įvertinti pagal rezultatus. Norinti išvengti šitų neligybių, turime turėti apibrieštus lyčių lygybės e, tikslus ES politikose, pavyzdžiui, Europos semestre tai reiškia, kad reikės ir prižiūrėti, kaip tos priemonės įgyvendinamos. Daugiametinė finansinė programa irgi yra gera proga pritaikyti ES biudžetą, padaryti jį skaidresnį ir įtraukti lyčių lygybės problemas ir jų klausimų sprendimą į kitą laikotarpį, kitą daugiametę finansinę programą. Dar Jeigu jūs dar norite papildomų duomenų, tai galite į mus kreiptis, čia yra visi mūsų internetiniai adresai. Dėkui. Dėkoju už tokį realistišką pristatymą. Na, dabar žodį perdasime kitai mūsų svečiai Frances, Frances, Franceskai Beti. Hello, everybody. Um, as an economist, is, is a... Labą dieną. Esu ekonomistė, man tenka tikras iššūkis per 15 minučių papasakoti kažką, kas nebūtų labai banalu apie lyčių lygybę. Aš norėčiau pasakyti, kad e, mano užduotį šiek tiek jau atliko Virginija iš dalies. Ji kalbėjo apie svarbiausius prioritetus. Na, žinau, kad jūs kalbėsite apie pranešimą, kur kalbėsite apie, svarstysite pranešimą dėl lyčių lygybės rytoj. Ir aš išdėstysiu sąrašą tų užduočių, pasakysiu, kad lyčių lygybė yra daugia dimensinis dalykas. Mano užduotis bus tokia, aš turėsiu pabandyti tiesiog identifikuoti svarbiausius dalykus, e, kurių reikia nepamiršti ekonominių požiūrių. Tai bus savotiškos gairės susijusios su politika, kurią, kurią turėtume taikyti. Pradėsiu nuo labai žinomo autoriaus, kuris kalba apie šios klausimus. Ir tas žinomas autorius yra amerikietis, jo pavardė yra Golden. E, tas asmuo yra ekonomistas, istorikas, ekonomistė, istorikė, ši mokslininkė įvertino, ką turėjo pergyventi moteris jungtinėse valstijose ir ji kalba apie tylę revoliuciją. Tad mano klausimas būtų toks, ar mes taip pat galime kalbėti apie ramę revoliuciją, kai turime omenyje ekonominį kontekstą Europoje. Be abejo, yra įvairiausių e, kategorijų čia. E, šalia kyla dar vienas klausimas. Ar tie pasikeitimai yra įtakoti ilgesnės recesijos negu patyrė JAV? Jungtinėms valstijoms E, ši istorikė atskir, išskiria dvi fazes, e, kurios yra susijusios su pasikeitimais moterų gyvenime. Ta revoliucinė fazė pirmiausia ir ne tokia sena fazė, kurią jinai vadina revoliucinė. Ta evoliucinė fazė e, pirmiausia reiškia pažangą užimtumo srityje, o revoliucinė fazė yra susijusi su kitais dalykais Tai yra radikalūs pasikeitimai, e, jeigu sutiktume su autore. Tai yra susijęs su sprendimų prieimimu, kur jau galiai gauna moteris. Pirmiausia, pirmasis tas pasikeitimas yra susijęs su horizontu. Ir čia galėtumėte paskaityti smulkesniam raidelėm parašytą, kad čia kalbam apie investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Čia yra kalbama apie tai, kad atsiranda naujos galimybės. Kitas dalykas yra susijęs su identitetu, kurį praleisiu dėl laiko stokos. Mane labiausiai domina trečias dalykas, tai yra grinai ekonominė perspektyva ir sprendimų prieimimas. Ir čia, kaip matote, skirtumas yra toks. Ar su darbo jėga susiję sprendimai ir priimami uh, E, bendrai, ar moteris yra ištekėjusi, ar kreipiamas dėmesys į tai, ar turi ilgalaikių santykių, ar, e, ar moteris yra ta antroji jėga šeimoje, kurie uždirba papildomas pajamas. Tai štai, kontrastas yra susijęs su sprendimu prieimimu ir ekonominio vaidmens paritetu. Ir paprastai pinigus uždirba vyras ar partneris e, ir moteriai paskui jau tenka rinktis derinantis prie šito. Tokia buvo situacija. Žvelgiant iš ekonominės perspektyvos, sprendimų priimimas yra esminis dalykas. Mano atliktas darbas buvo štai koks. Aš pirmiausia galiu pasakyti, kad Europai nėra ko pavydėti JAV, kalbant apie horizontą ar kalbant apie identitetą. Aš kalbėjau apie tos pirmus du kriterijus. Aš galiu konstatuoti, kad pasikeitimai įvyko ir dideli rimti pasikeitimai. Bet klaustukų lieka dėl sprendimų prieimimo. Ir čia e, kvestionuojamas sprendimų prieimimas. Čia aš pastebiu tris spragas. E, E, pirmie, pirmos tos dvi spragos mažinamos, trečioji mažiau. E, štai, pažvelgite violetinę liniją. Jūs puikiai žinot, ką tai reiškia. Tai yra darbų užmokesčių skirtumas tarp vyrų ir moterų. Ir Europoje jūs galite pamatyti, kad e, nuo 10-10 išskirtumo šiek tiek tendencijos keičiasi, pasiekta pažangos pastaraisiais metais, bet ji nėra labai didelė. 60,2. Toks yra skirtumas dabar. Ir lygiai taip pat 16,2 atsiprašau. Ir kitas skirtumas yra irgi gal gero jums žinomas dalykas, tai yra pensijų pajamų skirtumas. Kiek skiriasi tos pajamos pensininkų vyrų ir moterų. Tai yra žalia linija mūsų grafikė ir jūs galite pamatyti irgi, kad pastaraisiais metais apie 40 procentų riba yra nusistovėjusi ir daugmaž stabili. Moteris tų pajamų turi 40 procentų vidutiniškai mažiau negu pensininkas vyras. Tai irgi yra toks, tai yra trečiasis dar skirtumas, pažymėtas raudona linija. E, atrodo, kad čia pastebima mažėjimo tendencija. Tai yra e, kol kas mažiausiai žinomas skirtumas, nes nėra dar daug statistinių duomenų apie tai. E, pajamų skirtumas tarp vyrų ir moterų e, egzistuoja. Ir ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jeigu paimtumėte visus vyrus ir visos moteris nuo 15 iki 64 metų, susumuotumėte jų pajamas, kurias atneša moteris namo, e, padarytumėte tą patį vyrų atveju, paimtumėt vidurkį, padalintumėte ir pamatytumėt, kad net visas moteris subūrė draugien, pamatytumėte, kad moteris namo atneša 40 procentų mažiau pajamų negu vyrai. Lygiai taip pat ir su pensijų skirtumu. Taigi skirtumas yra. Ar paimtume mėnesio laikotarpį, ar metų laikotarpį, skirtumas būtų panašus. Šis skirtumas po truputėlį mažėjo nuo 44-40 procentų recesijos metais. Ir dabar tas rodiklis yra daug maž stabilus. Pirmaisiais bent jau recesijos metais. Viena iš priežasčių yra ta, kad moteris krizės metais, taip sakant, geriau rado išeičių negu vyrai. Sėkmingiau jų ieškojo nes ir vyrams, ir moteriams buvo sunku dėl krizės, bet vyrams sekėsi sunkiau rasti išeitis krizės metu. Ir dėl to tas skirtumas šiek tiek pasilygino, tačiau tas skirtumas tebelieka ir yra maždaug stabilus. Kad pasiektume pažangos, siektami geresnės lyčių lygybės, ekonominių požiūrių, turime iškelti tą klausimą, tai kasgi tą mamutą namo pervelka. E, tai štai. Su kuo tai yra susiję? Galite pasižiūrėti, iš kur tas 40 procentų skirtumas, jis buvo sudalintas į atskirus komponentus. Juoda dalis štai grafike. Tai yra susiję su tuo, jog daugiau moterų negu vyrų, tiksliau vyrų daugiau negu moterų dirba. Geltonas komponentas yra susijęs su e, darbo užmokesčių skirtumu. Nepasitaiso kalbėtoje. Net jeigu moteris dirba, jos dirba mažiau valandų negu vyrai. Ir štai oranžinis komponentas yra susijęs su tuo, kad įmant e, metų laikotarpį moteris uždirba 60 procentų mažiau negu vyrai. Tai štai jums tie trys komponentai, kuriuos susumavus ir gauname tą 40 procentų pajamų skirtumą. E, per tą man likusį laiką norėčiau pabrėžti štai ką. Mūsų ekonominė politika e, yra tokia, dėl kurios galiu tik iškelti klausimą, neturėsiu kada pateikti atsakymų. Tad mūsų ekonomikos politika, kurios laikus Europos Sąjunga, yra tokia, kad tiesiog agresyviai yra stengiamasi išlaikyti tą skirtumą. Ir aš matau, kad tokios tendencijos kol kas išlieka. Pavyzdžiui, buvo Virginijos taip pat iškeltas klausimas dėl nepilnos darbo dienos. Jeigu grįžtume prie tų skaičių, kuriuos matote šitam grafike, vienas iš tų komponentų yra tas faktas, kad moteris dirba daug mažiau valandų. Taigi kalbėti apie nepilną darbo dieną atrodo yra, na taip, tinkamas pasirinkimas. Tad kaip galiausiai viskas vyksta? Keletą skaičių. Tarp 2000-2015 moterų užimtumas 27 e, valstybių narių Europos Sąjungoje siekia 10,6 milijonų. Tuo tarpu 7 milijonais išaugo dirbančių nepilną darbo dieną. Kitaip tariant, apie 70 procentų to viso padidėjimo moterų užimtumo srity buvo susiję su darbu nepilną darbo dieną. Aišku, ar ne, regisi viskas. 70 procentų, didžiulis skaičius. Iš dalies dėl to, kad kas ketvirta moteris praktiškai dirbo e, dirbo nepilną darbo dieną, buvo susijęs tuo, kad moteris taip norėjo, norėjo dirbti nepilną darbo dieną. Europos Sąjungoje lik ir gerėja moterų užimtumas, tačiau e, mažėja vidutinis uždirbamų valandų skaičius. Jeigu norime pasižiūrėti, ko siekime, siekiam, kad moteris uždirbtų pakankamai, lyginant su vyrais, tai tuomet matome, kad kai kyla prieštaraujančių dalykų, norime vienas vertus padidinti užimtumą, tačiau mažinate mm, dirbamų valandų skaičių moteriams. Šis dalykas turėtų būti labai rimtai įvertintas. Kitas dalykas. Europa yra labai susiskaldžiusi. Ekonomiškai, kaip jūs žinote, taip pat. Aš nekalbu čia apie kažkokius politinius dalykus, kalbu apie ekonominį susiskaldimą. Ir kai dėl lyčių lygybės, vėlgi, situacija labai įvairi. Jeigu atliktume tokį pratimėlį, kurio detalės čia nesileisiu, bet jeigu turėsit klausimų, atsakysiu tai. Jeigu atliksite tą paprastą pratimėlį ir pasakysit štai ką, jeigu moterų užimtumas būtų toks, kad būtų galima pasiekti normalų darbo užmokestį, vidutinį darbo užmokestį, tam 2002-2012 e, ir įvertintumėt rezultatus prieš krizinių laikotarpių ir po krizinių, kiltų klausimas, kiek laiko prireiks moterims, kad jos pasiektų tą tikslą, kad būtų jų žimtumas, kad jų žimtumas siektų 25 procentus. Net ar saboris dirba pilną darbo dieną ar ne, kas yra numatyta strategijoje 2020. Nu, nuo 2027 e, Europoje, tai turėtų užimti laikotarpį 2030 metų. Taigi moterų užimtumas yra labai nedidelis kai kuriuose šalise. E, tose šalise, kurios patyrė daugiausia krizės padarinių, kurios patyrė didžiausias taupimo priemonės, moterų dirba šiek tiek daugiau. Ispanija, Graikija, Portugalija, Airija ir ko gero praleidus būsiu dar vieną kitą iš jų. Jeigu paimtumėte tą šalis ir atliktumėte panašius vertinimus, tai pamatytumėt, kad tai prireiktų iki 2062 metų laikotarpio. Taigi lyčių lygybės pažanga, kalbant ekonominiais e, terminais, dar nėra tokia greita. O pažanga turėtų būti greitesnė, o ne lėtesnė tose šalise, kurios dar atsilieka. O tuo tarpu matome priešingus dalykus ir tai yra problema. Na ir apibendrindama, galėčiau pasakyti štai ką. Jeigu remtumės Golden teoriją, Ir pas, pasižiūrėtume, ko buvo siekiama iki revoliucinių laikotarpių, kai buvo norima radikalių pasikeitimų. Apie ką buvo kalbama tuomet Amerikoje. Tai buvo vieni dalykai, o Europoje mes turime pasakyti, kad mums reikia grįžti prie tų pačių pradinių reikalavimų. Krizė pablogino vyrų ir moterų šimtumo situaciją. Mes matome, kad daugelis rytų, sričių kokybė suprastėjo visako, tačiau Europos integracija turi vykti tolygiai. Dar reikia nueiti net, net tokį trumpą kelią, tačiau tas 40 procentų pajamų skirtumas tebe egzistuoja. Ir esminis klausimas, kurį turime iškelti, yra toks ar ES vykdomos ekonomikos politikos atitinka e, tą iškeltą užduotį siekti integracijos. Tai štai, tiek būtų, nes man atrodo, jau išnaudoju man skirtas 15 minučių. Dėkuoju, kad klausėte. Muito obrigado também esta excelente apresentação e Dėkuoju už tokį puikų pristatymą. Na, dabar Inekė Kint klingia žodis. Jie paskutinį pristatymą padarys ir po to perėsime prie diskusijų. Okay. Um, dear members of this committee. Mm brangus komiteto nariai. Buvau pakviesta į komitetą ir man labai didelė garbė jums kalbėti. Turėčiau pakalbėti apie lyčių lygybės dimensijos integravimą į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kaip tai gali prisidėti prie e, pažangos šiame sektorijoje. Nemažai klausimų yra aptarta pranešime, kurį jūs kalbėsite per šį posėdį, bet aš atkreipsiu dėmesį į keturis, ke, kelis aspektus. Mes negalime laikyti, kad tie moksliniai tyrimai, kurie neintegruoja lyčių lygybės, nėra geri moksliniai tyrimai. Lyčių dimensijos integravimas prisideda prie paslaugų gerinimo, taip pat e, prisideda prie produktų tobulinimo rinkose ir taip pat laužo įvairius stereotipus visuomenėje. Todėl aš pabandysiu jūs įtikinti, kad reikia dėti daugiau pastangų, kad lyčių lygybės integracija būtų atliekama, kad e, peritume nuo žodžių politikoje prie e, konkrečių sprendimų. Ir apie tai aš ir norėčiau pakalbėti. Kodėl tai yra svarbu? Dabartinė padėtis e, horizonte 2020 ir kaip tai atsispindi e, patariamojo lyčių lygybės darbo grupėje, tai aš tuos aspektus a, e, aptarsiu ir pakomentuosiu keletą geriausių tarptautinių praktikų ir pasiūlysiu savo rekomendacijas. Tai pirmiausia, horizonto 2020 tikslai. Juos jūs puikiai žinote ir esate susipažinę. Todėl pakalbėsiu apie trečiąjį tikslą, tai yra lyčių lygybės dimencija moksliniuose tyrimuose ir inovacijose. Noriu būti labai aiški ir pakomentuoti, kas yra lyčių lygybės dimencija. Tai nėra moterų dalyvavimas moksliniuose tyrimuose. Tai nėra e, institucijų priimamų sprendimų kokybė. Lyčių lygybės dimencija prisideda prie mokslinio tyrimo ir inovacijų esmės ir naudojamos toje srityje metodologijos. Tai reiškia, kad reikia sutelkti naujus metodus, kad pagerintume mokslinius tyrimus. Ta prasme, turime daug įrodymų, kaip lyčių skirtumai tarp vyrų ir moterų turėtų būti panaikinti daugelį mokslinio tyrimų srityje. Kai mes kalbame apie lyčių lygybę, tai tai yra tam tikras supratimas, kaip vyrų ir moterų elgesys gali prisidėti, turėti poveikio moksliniams tyrimams. Ir mūsų metodas analizuoti turimus duomenis kaip tik ir siekia šitą atotrukį e, sumažinti. Mes norime lažyti stereotipus, dėl kurių netenkame daug lėšų ir rinkų galimybių. Tai toks ir yra mūsų tikslas. Mes nenorime, kad viskas būtų atliekama pagal vieno kurpalių. Norime, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų atsakingesnis ir atsižvelgtų į vyrų ir moterų e, poreikius, o taip pat mes norime sieti ir kitus e, sektorius kaip pavyzdžiui e, įtraukti tam tikras konkrečias temas, kaip lyčio orientacija, tautybė ir kiti dalykai. Norint sustiprinti e, programą Horizontas 2020, tai mums čia reikia pasinaudoti turimais ištekliais ir duomenimis. Tai yra duomenys, kurie yra visiškai prieinami, kurie yra viešai publikuoti. Taigi, e, pagal Horizontas 2020 e, programą yra aiškios nuorodos į mums rūpimas rytis. Taip pat yra ir atskiros studijos įrodančios, kaip e, lyčių integracija E, sukuria naujas žinias, prisidedančias prie vyrų ir moterų lygybės ir e, globaliai paėmus prie visų horizonto 2020 tikslų. Aš, pavyzdžiui, galiu paminėti osteoporozės tyrimus e, atliktus moteriams ir vyrams, taip pat apie tyrimus neužkrečiamų lygų srityje, taip pat nanotehnologijas, Ir taip pat e, galiu paminėti e, technologijas, kurios taikomos vyresnio amžiaus žmonėms. Visi šitie duomenys yra prieinami internete. Tai kokiegi dabar yra padėtis? Mes pasiekime beveik pusiaukelę, programos pusiaukelę. Programos jau įsibėgėjo. Ir vis dar laikomasi minties, kad lyčių lygybės aspektas yra svarbus. Patariamoji lyčių lygybės grupė turi įgaliojimą patarinėti komisijai apie šiuo klausimu. Ir mes jau pateikėme rekomendacijų darbo grupėms, kurios, e, kurios dirbo rugsėjo 14, 15, 16, 17 dienomis. Mes taip pat e, rengiame strateginį planavimą, įtraukdami atskiras idėjas ir temas. Mes taip pat parengėme keletą projektų savo iniciatyvą. Bandėme aptarti, kokie galėtų būti vertinimo kriterijai, e, analizuojant lyčių lygybės klausimus. Ir tą mes jau įgyvendiname šiais metais. kokiegi yra neatidėliotini, neatidėliotinos užduotis. Pir, jos yra dvi. Pirmiausia, turime pagerinti e, teisės aktų pasiūlymų vertinimų procedūrą. Jeigu mes matome, kad tenai yra lyčių lygybės dimencija, tai mes turime tą įvertinimo procesą pagerinti. Bet taip pat mes norime, kad e, ir vertintojų kvalifikacija būtų pagerinta. Taigi, kaip pirmiausia mes galėtume įvertinti tos teisės aktų pasiūlymus? Teisės aktai vertinami pagal pažangą, poveikį ir jų gyvendinimą. Ir žinoma, viską galima vertinti pagal tik tai pažangos kriterijų, ne tik pagal poveikio ir gyvendinimo. Ir Turime įvertinti, kaip lyčių lygybės dimencija yra integruota į teisės akto projektą. Turime įtraukti savo ekspertų darbą, bet ir kitų e, specialistų kompetenciją. Ypač, kai diskutuojama dėl lyčių lygybės dimensijos. Taip pat e, pastebėjome, kad yra tam tikras atotrukis tarp e, teikiamų pasiūlymų ir praktikos. Dėl tos priežasties e, ta analizė ir nėra išsami, nes e, tuose rezultatuose tiesiog neatsižvelgiama į mums rūpimus klausimus. Ir tai yra visiškai akivaizdu, ir tai net prieštarauja net 15 metų tarybos sprendimams, nes e, komisija yra papračiusi e, tarybos e, Horizonto 2020 programoje sustiprinti lyčių lygybės dimenciją. Bet to nebuvo padaryta. Taip pat dimensijos integravimas E, vidutinio laikotarpio peržiūroje irgi yra vienas iš e, pridinės vertės aspektų. Dėl ta prasme aš e, pasakyčiau, kad mums reikia klausimą spręsti trijopai, galime įvertinti pagal pažangą poveikį ir įgyvendimą, bet kiekvienai sričiai mes galime parengti atskirus pasiūlymus. Ir Kanados vienas institutas net tuo tikslu parengė vertinimo kriterijus. Ir mano požiūriu, tuo mes galime pasinaudoti. Mes e, galime daryti prielaidą, kad būna tokių situacijų, kuomet lyčių lygybės klausimai nėra svarbus, bet tai yra tik tai prielaida. Ir antras e, dalykas tai yra ekspertų kvalifikacijos e, kėlimas. Nedovanokite, tai e, buvo išvados pirmai problemai. Antroji problema tai yra ekspertų kvalifikacijos kėlimas. Mes pasiūlėme tokių priemonių planą, tačiau dėja į tuos pasiūlymus neatsižvelgiama, nes vertintojai turėtų būti gerokai labiau kvalifikuoti, ypač lyčių lygybės klausimuose. Todėl mes ir siūlome e, internetinius mokymus. Jie buvo pradėti vykdyti Kanadoje. E, Pasinaudojame realis, realiomis situacijomis ir e, ėmėme pavyzdį iš tokių internetinių mokymų, kurie yra visiškai nemokami, prieinami internete ir vieši. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra nauja mokslinių tyrimų programa, kuri e, buvo pradėta švietimo ministerijos ir e, programa yra tokiu, su tokiamis pačiomis problemomis, kaip ir Horizontas 2020 e, programa. Kaip mes galėtume parengti tuos vertintojus, kaip juos pa, kaip pakelti jų kvalifikaciją. O čia yra Kanados mokymų moduliai, kurie parengti pagal mokslinių tyrimų sritis, tai yra pagrindiniai moksliniai tyrimai, klinikiniai tyrimai ir e, moksliniai tyrimai. Perinu prie rekomendacijos. Norime, kad lyčių dimencija būtų suprantama tinkamai kad e, sumažėtų atotrukis tarp politikos ir praktikos, taip pat, kad būtų pabrėžtas poveikis visuomeniai ir investicijų graža. Ir taip pat norime išryškinti jaunų mokslininkų e, kūrybiškumą ir jų potencialą. Ačiū. Muito obrigado uh, e agradecer novamente aos três intervenientes pelas uh, Šulins. Dėkoju visoms trims kalbėtojams už tikrai puikius pristatymus. Dabar galime pradėti diskusiją. Be jokios abejonės ji turės būti trumpa. Turime tik tai 15 minučių diskusijai. Žodis poniai Kaslovskai. E, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, ja bardzo... Pane pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju už pasisakymus mūsų prelegendėms. E, labai įdomus man pasirodė ponios Frančeska Betio pranešimas, nes jie kalbėjo apie pensijų skirtumus ir ir, ir apie tuos skirtumus, nes mes matome, kad tie skirtumai yra puikus rodiklis to, kokia iš tikrųjų yra lyčių lygybės situacija. Jeigu iškeltume klausimą, kiek pasiekėme lygybės, užtikrinami vyrų moterų lygybę, negalim pamiršti tų dviejų rodiklių - darbo užmokesčių lygybė, pensijų lygybė. O visi kiti rodikliai yra tik daliniai, jie tik dalį bendro paveikslo parodo. O pensijų ir darbo užmokesčių skirtumas rodo, koks tas skirtumas yra apskritai, tai apima visą visumą. Uh, Ir visą tai rodo, kokios neligybės egzistavo vyrų ir moterų karjeros e, srityje visą laiką. Pensijų skirtumas parodo labai aiškiai, kokia yra iš tikrųjų situacija, kiek moteris gali veikti darbo rinkoje, kaip jos gali tą daryti. Moteris dirba gerai ar blogai apmokamame sektoriuje. Pensijų skirtumas tą labai aiškiai parodo neligybė tarp vyrų ir moterų e, susikaupia e, į vieną visumą ir pensijų skirtumas labai aiškiai parodo tuos egzistuojančius skirtumus tarp vyrų ir moterų apskritai. Tai yra vienas iš pačių, sakyčiau, rimčiausių rodiklių, e, kuris rodo lyčių lygybės situaciją. Europos semestro tikslas yra užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Turime daryti viską, kad uh, pensijų skirtumas ir darbo užmokesčio skirtumas mažėtų, turime turėti panašius metodus šioms problemams spręsti. Tad ačiū, kad atkreipėte dėmesį į tuos du svarbius rodiklius. Parlamente yra veikiama, kad tas skirtumas mažėtų, ta linkme dirbama, tačiau dar to nepakanka. Nes iš tikrųjų čia tie, tie rodikliai yra labai sąžiningas veidrodis, kuris parodo labai aiškiai, ką turime daryti, kad mažėtų skirtumas tarp vyrų ir moterų situacijos. Mane labai sudomino ta skaidrė, kur kalbėjote apie tai, kokie komponentai sudaro tą skirtumą. Tai labai įdomu, nes ir užimtumo srityje skirtumas egzistuoja. Ir matote, kiek valandų dirba moteris ir matote, iš kur susikaupia ta visa neligybė. Ir man atrodo, kad iš čia galime padaryti labai svarbę išvadą, kuri turėtų tapti naujos politikos išeities tašku. Būtina renkti priemonės, kurios užkirstų kelią pensijų skirtumo susidarimui. Jau e, Europos parlamente daug apie ką kalbėjom. Turėtume labiau susitelkti prie pensijų sistemos, sakoma, tačiau juk kalbėti reikia ne tik apie pensijų pačią sistemą, nes pensija, kurią uždirbate, yra pasiekmė to, kaip jums sekėsi veikti darbo rinkoje. Tai yra tik rezultatas, o klausimą reikia kelti tokį, kaip ieškoti išeičių. Dėkoju. Prašom, kolegė, žodis jums. Pone Norė. Ačiū už visus šiuos pristatymus, kaip įprasta, kaip visada. Jie buvo labai įstomų, įdomus, tiksliau, ir labai svarbu čia buvo susipažinti su skaičiais, jais pasiremti. Todėl dėkojame ir už tai. Ačiū visoms trims kalbėtams. Na ir dabar keletą dalykų, prie keletos dalykų norėčiau sugrįžti. E, matėme, kad duomenys yra skirstami į dvi grupės vyrų ir moterų, pavyzdžiui, dar, pavyzdžiui laikas praleistas darbe. Ir šios dalys grafikuose yra tarpusavėje susijusios, nes vyrai pasiekia rezultatų besiremdami moterims, taip sakant, jų sąskaitą. didesnės galimybės, didesnės pajamos e, vyrų gaunamos yra pasiekiamos e, moterų sąskaita, nes moteris juos palaiko ir būtent to palaikymo dėka yra tokia situacija susidariusi. Taigi čia kaip ir komunikuojančių indų ta situacija yra. Vokietijoje visada buvo domimasi moterų užimtumu. Buvo bandomi nustatyti tikslai šioje srityje taipogi. Užimtumo lygis ir atlyginimų lygis yra du skirtingi dalykai, kurie šiandien vis mažiau, tiksliau nepakankamai siejami. Moteris vis dažniau ir daugiau dirba, tačiau tai nereiškia, kad su savo uždarbiu jos gali oriai pragyventi. Na ir užimtumas arba apskritai galimybė 40, tarkim, valandų per savaitę dirbti nebūtinai reiškia e, galimybę oriai gyventi, nes moterų e, pajamos labai dažnai yra mažos, tarkime, tų moterų, kurios rūpinasi vaikais ar e, pagyvenusiais šeimos nariais. Manau, kad užimtumo rodiklis yra pasenęs rodiklis. Apskritai reikėtų pasižiūrėti, ar jis dar reikalingas kaip rodiklis. Reikia galbūt pasižiūrėti, ar įmanoma tiesiog pragyventi iš to, kas yra uždirbama. Manau, kad būtent tuo rodikliu galima būtų remtis ateityje, o ne tuo pasenusiu. Pirmininkė, ačiū poniai Noil. Ponas Pimenta Lopes. Ačiū. Pirmininkė. Vienas dalykas čia yra neginčiamas, mes turime tikrai labai išsamų ir naudingą mūsų diskusiją informacijos šaltinį. Turime tikrai nemažai peno pamastymui dabar. Tiek čia, tiek kitose komitetuose Europos parlamente. per pastaruosius metus buvo užfiksuotas neligybių, neligybės tiksliau didėjimas. Ir ta neligybė vis akivaizdesnė yra tiek socialinė prasme, tiek apskaitai tarp vyrų ir moterų. Ko gero, visiškai neatsitiktinai statistika rodo, kad ketvirtadalis 28 valstybių narių ES piliečių susiduria su socialinės atskirties ir skurdo problemomis. Ko gero, visiškai neatsitiktinai dabar turime ir 20 milijonų bedarbių Europos Sąjungoje. ta nedarbo skaičių analizė kaip ir šiek tiek iškreipta yra šiuo atveju, nes turime nedirbančių asmenų, tačiau tikrai negalima sakyti, kad jie nepagydauja dirbti, jie nedirba tik todėl, kad nesugeba įsilieti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Mūsų šiandieninės kalbėtojos ko gero dar tai galėtų pakomentuoti. Tačiau šis scenarius yra juk nulemtas tam tikrų kriterijų, faktorių, dėl kurių didėja neligybė. Ir būtent apie tuos faktorius reikėtų kalbėti daugiau. Pone Franceska šiek tiek jau apie tai kalbėjo ko gero prireiks 20 metų tam, kad pasiektume horizontas 2020 nustatytus tikslus. Tam, kad pasiektume tam tikrą augimo lygį, prireiks 40 metų tose šalyse, kuriams taikoma trejato arba trojkos programa. Taigi tie 20 metų tikslai dabar yra kvestionuojami ir nepavyks jų greičiausiai pasiekti iki 20 metų. buvo identifikuotos priežastis tokios situacijos, tai yra ES praktikuojama makroekonominė politika pastaraisiais metais. Ekonominis valdymas, ekonominė ir pinigų sąjungas, Europos semestras, visa tai yra glaužiai susiję. Sakoma, kad reikia daryti ryšį tarp politikos, ideologijos ES ir realybės. Realybė juk iš esmės yra tų politinių pasirinkimų tiesioginė pasiekmė. Pirmininkė, ačiū ponui Pimenta Lopes. Na ir pabaigai ponui Urtasun žodį suteiksiu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau tik tai padėkoti trims visoms kalbėtojams kurios labai daug informacijos suteikė. Jūs mums pateikėte statistinės informacijos, kuri yra labai naudinga, e, ji bus mums kaip pagrindas mūsų darbo. Štai pavyzdžiui, pirmosios, pirmoji kalbėtoja iš lyčių lygybės instituto paminėjo labai svarbų skaičių. Tai yra skaičių moterų, kurios atsisako dirbti tam, kad galėtų rūpinti šeimos nariais. Tikriausiai, kiek, kiek supratau, jūs Slovakiją paminėjote. Na, mus neramina tokios tendencijos, nes skaičiai didėja. Mes manome, kad šios tendencijos yra glaudžiai susijusios su tuo, kad e, valstybės e, socialinė parama mažėja. Moteris dabar nebegali dėl to dalyvauti darbo rinkoje, jos nebegauna pajamų Būtent jūsų pranešime apie tai ir matome. Ir ko gero ataskaitoje arba pranešime, kuriame rengiame, mes į tai ir, turė, į tais ir turėsime atsižvelgti. Europos semestro tikslas galbūt turėtų būti, vienas iš tikslų galėtų būti lyčių lygybė. Mes lyčių lygybės komitete jau šiek tiek apie tai diskutavome. Visada sakėme, kad to reikia. Nes dabar norėčiau pereiti prie antrosios kalbėtojos pasisakymo. Čia labai įdomų duomenų yra. Jūs minėjote darbą ne visų etatų. Mes visi puikiai suprantame, kokio masto yra ši problema. Vis daugiau moterų dirba nepilnu etatu ir dėl to kyla daugybė problemų. Štai pavyzdžiui, kai didžioje daugumoje valstybių narių vyko pensijų reformos, tai jų metu kaip ir nukentėjo žmonės dirbantis nepilno tatu. Kaip žinia, dauguma jų yra moterų. Europos Sąjungoje, ypatingai tose valstybėse narėse, kurios nukentėjo dėl labai griežtų taupimo programų, matome, kad vis e, toliau yra nukeliamas tikslas pasiekti 70 procentų žimtumą moterų tarpe. Na, o kas dėl užimtumo politikos valstybėse narėse, negalima pamiršti tų tikslų, reikia nuolat cituoti tokią statistiką. Ir jūsų pristatymuose tie skaičiai taipogi aiškiai atspindėti buvo. Mes gavome labai daug informacijos, statistinės taipogi. E, Taipogi noriu padėkoti poniai Klinkė, atsižvelgsime ir į jūsų pateiktis duomenis savo darbe. Pirmininkė, ačiū ponė Urtasund. Na ir pabaigai, kadangi jau vėluojame, dabar suteiksiu e, trumpam trims minutėms kiekvieną iš jūsų žodį. Galbūt galėtumėte atsakyti ir į tam tikrus jums užduotus klausimus. Pone Lambert, pirmiausia žodis. The question of employment. Užimtumo aspektas. Jis be abejo turėtų būti įvertinimas atitinkamai, reikėtų žiūrėti, ar dirbama visą darbo, darbo dieną ar ne, e, ar e, galiu rasti tokį darbą, kur dirbu visuomeniai ir uždirbu iš to taip, kad galėčiau oriai gyventi. Tai yra tas klausimas, kurį dar teks kelti daugybę metų. Aš neminėjau apie tai, bet mes labai dažnai diskutuojame apie tai, ar tai yra rodiklis atitinkamas ar ne. Mes atskirai nekalbėjome apie tokius taip vadinamus moteriškus sektorius, kur darbo užmokestis yra žymiai mažesnis negu atitinkamuose vyriškuose sektoriuose. E, užimtumas be abejo yra vertinamas kaip toks abstraktus rodiklis, kaip toks, neatsižvelgiant į atskirus aspektus. O kaip tą užimtumą vertinti, kaip jį apskaičiuoti, tai turi labai daug įvairių ypatumų. Čia apimama daug aspektų. Uh, būtent tai ir yra vienas iš tų elementų, kuris buvo paminėtas kitame pranešime, kai buvo kalbama, iš ko susidaro tie pensijų skirtumai, darbo užmokesčių skirtumai. Aš nepasakyčiau, kad darbo užmokestis ar užimtumas yra netinkamas rodiklis. Darbo rinka yra vienas, viena iš tų vietų, kur mes plėtojame savo užimtumą. Tačiau mes tiesiog dabar giliau analizuojame taip pat ir švietimo segregaciją. Kodėl moterims, pavyzdžiui, labiau rekomenduojama rinktis tokius moteriškus tradiciškai sektorius. E, e yra tokių sektorių, pavyzdžiui, kuriuose labiau domenų, dominuoja vyrai. Tačiau be abejo, užimtumas yra svarbus rodiklis, bet turime vėlgi atsižvelgti įvairius lyčių specifinius elementus šioje srityje, įvairias priežasis, kad galėtume pamatyti, kaip įvairiose valstybėse narėse įmanoma būtų reguliuoti darbo rinką, imtis galbūt specifinių priemonių, nes reikėtų atsižvelgti visos šalies užimtumo vystimas, jos kultūrinius, istorinius ypatumus, jeigu norime kažką keisti iš jos rytį. Ačiū. Muchas gracias, señora Lambak. Tiene la palabra la señora. Ačiū, ponia Lambak. Dabar žodis poniai Betjo. Visų pirma, norėčiau padėkoti už užduotus klausimus ir labai džiaugu, kad e, mano, tai, ką norėjau pasakyti, jūs supratote. Taip, tie indikatoriai yra labai svarbus ir E, būtent jie turėtų būti viso ko matas. Aš, aišku, turiu labai nedaug laiko išsakyti savo mintis ir dėl to negalėčiau komentuoti priežasčių. Aš nemanau, kad dėl visko kaltos tik tai makroekonomikos politikos. Taip, bet tik iš dalies. Vieną mintį norėjau išsakyti – Aš net e, šiek tiek dvėjojau, ar man apie tai kalbėti mano pranešime. Jaunoms moterims darbo rinka yra visai kitokia nei vyresnėms moterims. Darbo rinka yra labai lanksti įvairiausių sutarčių tipai. Darbo santykių organizavimas atlyginimo tipai. Viskas dabar yra labai kitai palyginus nuo mūsų turimų standartų. Ir jeigu lyčių lygybės dimencija turėtų būti populiari, tai jinai turėtų būti populiari ne tik tarp vyresnio amžiaus, bet ir jauno amžiaus moterų. Ir turėtume kelti pamatinius klausimus. Ar mūsų gerbuvio teisės nuostatos atitinka tą lankščią rinką, darbo rinką, kuri savaime nereiškia, kad jinai yra puikiai veikianti, nes yra ir trūkumų, kurie rodo, kad e, ta pati darbo rinka gali būti labai sudėtinga ir problematiška. Tai štai ką aš noriu pasakyti. Aš labai tikiuosi, kad šitas parlamentas anksčiau ar vėliau taip pat įvertins ir jaunų moterų problemą darbo rinkoje ir įvertins jų turimus iššūkius, su, kuriomis, su kuriais jos susiduria. Pakol kas apie tai kalbėjome nepakankamai. Dėkuoju ir dabar žodis pabaigai poniai Klinger. Atrodo, kad man klausimų nebuvo pateikta, taigi aš tikiuosi, kad šitas komitetas gali būti tikrai didelis sąjungininkas įgyvendinant lyčių dimenciją įvairiose vertinimuose ir politikose. Ir ne tik e, tose programuose, kurias aš minėjau, bet ir ypač Horizonto 2020 programai. Dėkui. Muchas gracias eh, por eh, sus presentaciones. Eh. Dėkuoju už visus pristatymus, dėkuoju už jūsų įnašą į mūsų diskusiją. Nepaisant to, kad eh, atvykau šiek tiek vėliau ir praleidau diskusijos pradžią, vis tiek galiu pasakyti, kad diskusijos buvo labai naudingos ir e, tikrai turime dabar idėjų, minčių, kaip turėtume toliau renkti šį pranešimą. Dar kartą norėčiau padėkoti mūsų kalbėtojoms, kurios atvyko šio klausimo aptarti su mumis. Na ir dabar siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto, bet prieš tai padarysime dviejų minučių pertrauką. Dear colleagues, we will start. Please take your seats. Kolegos, pradėsime, toliau tęsime darbą. Prašau susėsti. Continuamos con el orden del día y pasamos al punto número. Toliau tęsime darbą pagal programą, perėsime prie šešto darbo atvarkės punkto. Tai yra diskusijos dėl pranešimo apie lyčių lygybės skatinimą atliekant psichikos veikatos ir klinikinius tyrimus. Pone Besera yra mūsų pranešėja. Komitete jau vyko pirminės diskusijos, pirmosios diskusijos dėl šio pranešimo. Na, o dabar perduosiu jai žodį, suteiksiu jai žodį ir ji pristatys dabartinę situaciją darbo su šiuo pranešimu. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai Norėjau tik tai jums pasakyti, kad e, po, m, nuo mūsų pirmojo sustikimo dėl pranešimo savo iniciatyvą gavau į kitų frakcijų, tiksliau vairiausių frakcijų šešėlinių pranešėjų indėlį. Visi yra nusiteikę konstruktyviai, nepaisant to, kad pranešimas bent jau iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai kompleksiškas. Na, iš tikrųjų jis toks ir yra. Šiame pranešime yra kalbama apie sektorius, sritis, kurie labai e, skirtingos tarpusavėje yra. Diskusijų metu su šešėliniais pranešėjais visi sutarėme dėl to, kad reikia išplėsti ir galbūt labiau įsigilinti į aspektus susijusius su e, psichinė sveikata, psichikos sveikata. Tačiau, ko gero, pirmiausia, reikėtų nustatyti, kasgi yra ta sveikata, kaip kad tai daro Pasaulio sveikatos organizacija. Kasgi yra ta psichikos sveikata? Psichikos sveikata nėra kažkokia tai uh, e, atskiras rytis, tai yra bendrosios sveikatos uh, sampratos dalis. Europos, Sąjungos, Europos Sąjunga turi e, kompetenciją užtikrinant e, teisę ir prieigą prie sveikatos priežiūros sistemų. Tai yra garantuojama ir valstybinėmis e, sistemomis. Mūsų pranešime yra keletas ryčių nustatoma. Pirmiausia, diskriminacija bei nebuvimas lygiateisiškos prieigos prie psichikos veikatos sistemos moteriams. Na ir taipogi yra tokia labiau atvira ir integracija paremta perspektyva numatyta. Kokiegi aspektai turi būti laikomi moterų psichikos veikatos dalimi? Galbūt e, tai galėtų būti susijęs su smurtu prieš moteris, galbūt genezinė ir reprodukcinė sveikata smurtas arba grinai moterų lygų, vien tik moterų lygų aspektai įtraukti. Kaip užtikrinti, kad visais šiais aspektais dirbtų sveikatos priežiūros institucijos? Na ir. Yra... Kitas dar dalykas - sveikatos priežiūros sistemų prisitaikymas prie realių poreikių. Štai pavyzdžiui, tam tikros moterų grupės turi specifinių poreikių, tarkime, prieglopščio prašytojos. Čia reikės konkrečių pakeitimų, pakeitimais tiksliau pasižiūrėti, kaip tai patobulinti. Labai įdomių pasiūlymų gavome iš frakcijų. Štai, tarkime, siūloma pasižiūrėti, ką apima depresija. Uh, gali būti skirtingų depresijos rūšių, prieš gimdyvinę, po gimdyvinę, tarkime, depresija, gali būti kitų e, lygų susijusių su centrinė nervų sistema, tarkime, e, osteoporozė, endometriozė, Alzheimerio lyga, demencija, savižudybė, taipogi kaip e, e, reiškinys, na be jokios abejonės, tai nėra lyga. Tačiau tai yra ligonių veiksmai tai reikėtų, į tai reikėtų žiūrėti per psichikos veikatos perspektyvą. Visą tai turi būti atskirta nuo klinikinių tyrimų. Klinikiniai tyrimai turi būti atliekami nediskriminaciškai, nediskriminuojant moterų. Taigi, 50-50 turi būti procentinė dalis. Toliau duomenys turi būti paskirstami atsižvelgiant į lytį. Štai pavyzdžiui, vaisingos moteris turėtų dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Čia taipogi turėtų būti apimti vaistų ženklinimo aspektai. Ir reikėtų pasižiūrėti, ar, tarkime, buvo klinikiniai tyrimai moteriams atlikti, kokiegi galėtų būti, šal, koks galėtų būti šaltinis poveikis tokių tyrimų. Na ir pabaigai, be lygiavertiško moterų dalyvavimo klinikiniuose tyrimuose, mes pageidautume, kad Europos vaistų agentūra nustatytų konkrečias gairias ir kad jos būtų taikomos. Pirmininkė, ačiū poniai Besera už jūsų pranešimą. Na, o dabar žodis e, šešėliniams pranešėjams EPP vardu, žodis poniai Kolonskai. Dabar ji pakeičia nedalyvaujančią posėdėje kolegę. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš pavaduoju kolegę, ponę Stras. Ji atsiprašo, kad negali šiandien dalyvauti komiteto posėdėje ir prašė perskaityti keletą pastabų susijusių su pranešimu. Mano jo, kad ir kaip bebūtų gaila, pateiktas pranešimas neatsako į svarbiausiaus klausimus, o prašymo turinys peržengia komiteto kompetencijos ribas. Ten už, užkliūdomos NB komiteto ribos 19, pažiūrėjau, dalis 20, 21. E, taip pat yra daug nepagristų nuorodų, pavyzdžiui, į seksualinę reprodukcinę sveikatą, į abortus, e, kur kalbam, tai bandoma pritemti prie klinikinių tyrimų ir, ir, ir psichikos sveikatos klausimų, bet man atrodo, tai netitinka pranešimo bendros dvasios. Šešėlinė pranešėja apgailė savo dėl to, kad pranešime nekalbama apie Europos paktą susijusi su 2008 metų e, lyčių lygybės ir psichikos sveikatos paktu E, nekalbama taip pat apie komisijos žalę e, knygą, parengtą 2005 metais. Pranešime nekalbama apie tokius klausimus kaip profesionalų ir praktikų mokymas sveikatos ryties, taip pat nekalbama apie gerbuvį darbo vietoje, nekalbama apie e, sveikatos, psichinės sveikatos edukaciją, nekalbama taip pat apie gerbuvį darbe ir panašiai. Eurobarometro duomenys taip pat nei, neminimi, nei ES finansavimas. Taigi, e, e, kad pagerėtų galutinis pranešimo variantas, būtina, kad pranešės reiktų atviras kitų frakcijų pranešėjų siūlymams. Ačiū. Dėkoju poniai Kolovskai, sako pirmininkė. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės ponia Ward, prašau. Uh, thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Panešimo projektas, kurį matėme, yra labai bendras. Jis apima daug įvairių moterų sveikatos aspektų. Aš puikiai bendradarbiavau su Beatriz ir jos darbuotojais. Manau, kad galime dirbti toliau, kad pagerintume tekstą, nes tema tikrai labai sudėtinga. Mes norėtume numatyti uh, svarbių dalykų susijusių su psichikos sveikata. Norime pabrėžti, kad komisija ir valstybės narės turi ir toliau dirbti e, parengdamos psichikos veikatos strategiją tam tikrą, susijusią taip pat su lyčių e, e, dimencija. Šiandien yra psichikos veikatos diena, šiandien vyksta daug renginių šią temą. Žmonės E, taip pat domisi šiais klausimais ir mes taip pat norėtume įtraukti psichikos veikatos kai kurios svarbius elementus psichosocialinį požiūrį į e, psichikos veikatą. Tai yra, egzistuoja tam tikri ekonominiai faktoriai, kurie įtakoja gerbuvį darbę ir eilė kitų dalykų. Kartais e, tai lyčių lygybės trūkumas turi uh, E, blogą įtaką moterų ir merginų, mergaičių um, psichikos sveikatai, nes jos nesijaučia patenkintos darbe ir laimingos gyvenime. Taip pat būtina atsižvelgti į įvairių amžiaus kategorijų uh, psichikos sveikatos poreikius. Specifiškai būtina susitelkti prie vaikų ir jaunų žmonių. Mums reikia skatinti švietimą formalų ir neformalų į visais lygmenimis. Tai iš tikrųjų labai svarbu tam, jeigu norime e, išnaikinti su psichikos veikata susijusius stereotipus ir tam tikras stigmas. Būtina dirbti su pilietinės visuomenės organizacijomis šiuo klausimu. Vyrai be abejo irgi turi psichinės sveikatos problemų. Taip pat egzistuoja tam tikrie stereotipai susiję su jų lytimi. Ir jų savižudybių, pavyzdžiui, procentas yra labai didelis. Turėtume nepamiršti šio aspekto šiame komitete. Pavyzdžiui, pabėgėlių psichikos sveikata, migrantų moterų psichikos sveikata yra kiti svarbus dalykai, kuriuos reikėtų paminėti pranešime. E, socialinių skirtumų aspektą irgi reikėtų paliesti, kad dėl klinikinių bandymų, tyrimų E, netaip dažnai atliekami tyrimai su moterimis. E, dažnai e, atlie, atsižvelgiama į lyties aspektą. Ir kai atliekami klinikiniai tyrimai, tiesiog moterims nepakankamai atstovaujama. Tai yra tas aspektas, kurį sunkiausia bus ko gero pagerinti. Ačiū, Beatriz, kad e, tikiuosi paminėti šį klausimą. 2014 metų rezultatai turėtų būti taip pat paminėti. Dar daug ką reikia nu, nuveikti, pavyzdžiui, vėžio srityje, Alzheimerio, širdies kraujagislių lygų srityje. Dar daug ką reikia nuveikti. Aš dirbsiu su kitais šešėliniais pranešėjais šio klausimu ir toliau, kad galėtume pagerinti pranešimą. Dėkoju. Gracias, Ačiū, poniai Ward. Pone Bjorn žodis. Tack så mycket och jag skulle vilja rikta ett stort tack till eh, vår rapportör för det Dėkoju, aš eh, noriu padėkoti pranešėjai už praeitą kartą pristatytą dokumentą, kuris buvo pristatytas ir šiandien. Eh, pranešimas yra pakankamai kokybiškas, aptariamos reproduktyvinės. Redukty teisės, migrantų teisės, ypač moterų. Ir taip pat paminėtas smurto prieš moteris aspektas. Manau, komitetas turi svarbę užduoti, kad moterų sveikata būtų įtraukta į ES sveikatos perspektyvą. Kaip ir kalbėjo kiti kolegos, mes turėtume taug kalbėti daugiau apie socioekonominius priežastis ir iš kur atsiranda tam tikros lygos. Ir aš noriu paminėti pavyzdžiui pervargimą jaunų moterų, e, patiriamą e, seksualinį smurtą. Kai kas kalbėjo apie neįgalias moteris taip pat švietimo problemas. Man atrodo, kad pranašimas į sieną yra labai neblogas ir lauksiu tolesnio darbo kartu su šešėliniais pranešėjais. Dėkuoju, ponė Bjork. Kągi, išklausime frakcijų nuomonę. Ir kaip jos įpranešė, ar jūs turite kokį nors komentarų, išklausite įvairias nuomonės. Labai trumpai aš Žinoma, dėkoju už jūsų nuomonę, už išreikštą entuzijazmą ir kaip buvo teisingai pastebėta, tai yra tinkamas metas aptarti šį klausimą. Yra bendradarbiavimo duose, yra įsitikinimas, kad tai yra svarbus darbas. Aš noriu tik paprašyti, kad mes aiškiai suvoktume, jog mes nagrinėjame psichikos sveikatos klausimus. Ir tokią psichikos būklę, ypač moterų būklę, įtakoja daugelis faktorių, beveik bet kokie įmanomi faktoriai. Ir ar mes būsime pakankamai atviri, žvelgdami iš tokios perspektyvos, ar ne, nes panašius dalykus mes patiriame savo gyvenimuose. Ar tai, kas įvyksta darbe, namuose, turi įtakos ar neturi mūsų psichikos būkliai, sveikatai. Esame priversti vartoti tam tikrus vaistus ar kitas įk e, imtis operacijos. Kai kalbama apie reprodukcinės teisės, tai kolega iš EPP paminėjo teisę į abortus. Jūs teigiate, kad e, to neįmanoma pateisti psichinės sveikatos prasme, bet e, prieiga prie teisinio paslaugų labai nulėmė moterų psichologinę stabilę būklę. Jeigu mes kalbame apie iš ankstinį neštumo nu, nutraukimą, tai tai yra didžiulis įvykis moters gyvenime, kuris turės didžiulį poveikį jos gyvenimui. Čia ne mano išradimas, visi ekspertai taip teigia, tai yra neginčiama tiesa. Todėl akivaizdu, kad mes pranešime turime apie tai kalbėti, mes kalbame apie diskriminaciją ir apie tai, kad moteris neturi vienodo e, prieigos prie sveikatos paslaugų, mes turime tai paminėti. Todėl jeigu neįmanoma užtikrinti priegos prie tam tikros sveikatos apsaugos paslaugos, tai mes tai turime signalizuoti. Galbūt mes e, nesutarėme dėl terminų, bet dėl esmės, sakyčiau, turbūt sutarėme. Kai kalbame apie reprodukcinės teises, tai kalbame apie tokias situacijas, kurios kelia didelį pavojų moterų uh, E, psichiniai ir fiziniai sveikatai. Tai privalu rasti kažkokį sustarimo pagrindą, kad e, naudos gautų visus Europos moteris. Mes negalime ignoruoti problemos. Ir tai nėra vien tik tai prieldos, hipotezės, tai vyksta. Ir tos teisės yra reglamentuojamos tarptautiniais susitarimais, konvencijomis ir privalome teisės užtikrinti ir mūsų e, aktuose. Žinoma, yra kažkokie specifiniai dalykai, kuriuos reikia paminėti. Tai yra, žinoma, e, moterų nepakankamas dalyvavimas klinikiniuose tyrimuose. Dar viena tikrovė, dar viena realija. Ir tai netinkama. Gyventojai susideda iš vyrų ir moterų, o moksliniai tyrimai, kurie yra e, finansuojami iš ES fondų, nepakankamai atstovauja moteris. Kaip e, minėjo ponia Bjork, kalbėdama apie integruotą požiūrį, tai darbo rinkoje yra daug e, aspektų, kuriuos irgi reikia paminėti, ne tik pervargimas arba priekabiavimas, bet taip pat ir nesaugumo darbo e, vietose aspektas. Tai yra moterų žeminimas, orumo žeminimas, kuomet moteris e, traktuojamos nevienodai nei vyrai. Pagaliau galime pasiremti pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų apibrieštimis ir e, mes galime jas perkelti į savo pranešimą ir turime tai paminėti, nes tiek e, įvairūs gyvenimo aspektai, tiek klinikiniai tyrimai turi būti reprezentatyvūs. Turime pasiekti tų tikslų, e, kad pagaliau ir suinteresuoti subjektai prisimtų savo atsakomybę. Nepamirškime, kad moksliniai tyrimai finansuomi iš ES fondų ir dažnai net e, negauname apčiuopiamų rezultatų. Tai štai yra daug mažesnių detalių, bet e, pirmiausia, mes turėtume susitarti dėl esmės. Ačiū, pana Bedera. Aš noriu informuoti kolegas, kad pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 17 diena 5 valanda. Pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto, tai yra moterų pabėgėlių padėtis Graikijoje. Kaip jūs žinote, mūsų komitetas yra numatęs kelionę į Graikijoje siekiant įvertinti moterų pabėgėlių padėtį. Tai klausimas, prie kurio mes jau kuris laiką dirbame ir turėjome Hanispulą pranešimą šiuo klausimu. Taip pat e, šiemet šventėme tarptautinę moters dieną, kreipdami ypatingą dėmesį į moteris pabėgėlės mes turėtume patys suprasti, kokiagi yra šito pabėgėlių moterų padėtis ES. Todėl ir nusprendėme suorganizuoti kelionę į Graikiją. Mes mąstėme, kad e, būtų neprošaliai patiems susipažinti iš arčiau su situacija. Todėl noriu pat pasveikinti ponę Kolyvą, kuri yra Graikijos vyriausybės narė atstovaujanti už lygybės klausimus, kuri pakalbės apie moterų pabėgėlių padėtį, apie priekybą moterimis, apie teikiamą pagalbą joms. Tai štai mes turime progą pasikeisti nuomonėmis prieš mums keliaujant į Graikiją lakryčio mėnesį. Taigi dėkoju poniai Kuvelos ir jums žodis įžangai. Dėkoju. Dėkoju už pakvietimą. Labą dieną visiems, mėly kolegos, mėly draugai. Mano dalyvavimas lyčių lygybė ir moterų komitete yra labai svarbus. Norėčiau pasidalinti su jumis e, rezultatais tų pastangų, kurias e, dėjo Graikijos vyriausybė tam, kad e, surastų geriausią sprendimą moteriams ir vaikams migrantams. Kaip žinia, Europoje susidurėme su didžiuliu migracijos iššūkiu. Tai yra taipogi ir pasaulinis iššūkis, kurį galime įveikti tik tai bendrai, remdamėsi savo vertybėmis. Neturime prarasti žmogiškumo. Ir kai mūsų šiaurinės sienos buvo, šiaurinė siena buvo uždaryta dėl kaiminių šalių veiksmų, maždaug 60 tūkstančių žmonių e, atsidūrė Graikijoje, negalėdami iš jos išvykti. Tie žmonės rizikuoja savo gyvybę, bandydami perplaukti jūras, bandydami pabėgti iš tų šalių, kuriuose jiems grėsia pavojus. Tie žmonės, kurie bėga iš karo purtomų šalių, e, galbūt savo šalyse buvo net ir visai svarbus asmenys. Ir jie tiesiog ieško geresnio gyvenimo. Reikia bandyti surasti pasaulinį, globalinį atsaką, atsižvelgiant į teritorinę specifiką. Mes e, Europos Sąjungoje esame pasirašę susitarimą su Turkija, kuris galbūt nėra pats geriausias, bet jo dėka pavyko sustabdyti migracijos srautus. Šio susitarimo dėka pavyko e, sustabdyti e, augantį mirčių ir nuskendusių žmonių skaičių jūroje. Taigi finansinė ir žmogiškųjų išteklių pagalba turi būti numatyta toms šalims, e, kurios patiria didžiausią migracijos spaudimą. Reikia didinti visais lygiais iniciatyvų skaičių, siekiant įtraukti migracijos aspektą į kitas rytis. Reikia stiprinti pasienio ir pakrančių tarnybų darbą. Gerbiami, gerbiami kolegos, mes turime Graikijoje specialią tarnybą, e, kuri dirba lyčių lygybės klausimais, taipogi ir šioje srityje. Kalbėtojos paprašyta yra kalbėti lėčiau, nes vertėjai nespėja versti. Taigi, kas dėl pagrindinių vertybių, tai ši tarnyba bando kartu su kitomis tarnybomis dirbti ir įveikti migracijos krizę. Pastaraisiais metais buvo nustatyti tikslai siekiant kovoti su moterų socialinė atskirtimi. Moteris daugiausia patiria diskriminacijos ir atskirties atveju. Diskriminacija lyties pagrindų auga, taipogi ir kitokio pobūdžio diskriminacija kaip rasizmas ar ksenofobija auga. Dėl to moteris susiduria su stereotipais, su smurtu, socialinė atskirtimi. Mes bandome sistemą kovojant su šiais reiškiniais sudaryti. Koordinavimo komitetas buvo įsteigtas, kurios, kuriam patikėta e, lygybės sekretariato veiksmų, e, veiksmus, veiksmų gyvendinimą stebėti. Taipogi priimant ir užtikrinant pagalbą moteriams, pabėgėliams, kenčiančiams dėl smurto yra numatyta programų, vaikams taipogi yra numatyta programų. Atliekant šį darbą mes bendradarbiaujame su tarptautinėmis bei organizacijomis bei NVO tiek iš Graikijos, tiek iš kitų šalių. Taipogi bandome tam tikrus veiksmus įgyvendinti. Beje, 61 tarnybos struktūra pasinaudojame, kovojant su smurtu prieš moteris. Ši struktūra mūsų šalyje egzistuoja. Taigi koordinavimo komitetas parengė bendradarbiavimo protokolo projektą. Jame yra numatyti tos tam tikros procedūros ir veiksmai, kurių turi imtis vyriausybės tarnybos bei vietos valdžios institucijos. Kas dėl moterų pabėgėlių identifikavimo e, prieglopščio centruose bei e, būsto suteikimo srityje, tai tie žmonės turi būti E, nukreipti, nusiusti į įvairius prieglopšio centrus. Kitų dar paslaugų reikia, štai tarkime, vertėjų paslaugų, tarp kultūrinių, e, čia problemų gali, gali kilti. Taigi prieimimo, maitinimo, e, psichologinės, socialinės, teisinės pagalbos, profesinės pagalbos srityje mums reikalinga numatyti paslaugų. Taipogi čia reikėtų paminėti sanitarnės paslaugas ir panašiai. Taigi čia dirba daugybė tarnybų iš vietos, iš, valdžios, iš nacionalinių valdžios institucijų. Taigi, šios tarnybos turėtų bendradarbiauti koordinuotai ir identifikuoti smurto prieš moteris atvejus. Tokioms moteriams reikalinga skubi pagalba. Na ir koordinavimo komitetas dar taipogi stebės, kaip vyksta e, procedūros besiremiant specialiaja duomenų baze. Taigi bus žiūrima, kaip moterų prašymai yra apdorojami, taipogi bus žiūrima, kaip moterų patiriančių smurtą atvejai bus nagrinėjami, bus stebimi visi šie procesai. Taigi turime tą bendrąją tokią sistemą, siekiant identifikuoti ir perkelti tas moteris į specialiuosius centrus. Taip pat moteris reikia informuoti apie prieglupšio prašymo procedūras perkelimo ir šeimų susijungimo dar yra nuostatos čia numatytos, reikia apie tai informuoti. Yra ir specialiųjų veiksmų skirtų e, konkrečiai moterims e, pabėgėliams, kurios patiria smurtą arba galimai gali patirti smurtą. Tai daroma bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir tarpvalstybinėmis organizacijomis. Turime e, darbo patirties su pabėgėlių komisaro tarnybomis. Na ir padedame moteriams ir mergaitėms prašant prieglopščio. Esame taipogi vertimą padarę įvairiausių brošiūrų, taipogi išvertę prieglopščio e, centrų e, taisyklių vertimus. Taip pat esame parengę specialų lankstinuką moteriams, kuriame yra kalbama apie specialiasias paslaugas, kuriomis jos e, gali e, pasinaudoti. Bendradarbiaujant su Jungtinių tautų e, moterų UN Women projektu, mes rengiame organizuoti mokymus apie kultūrinius skirtumus bei apie prieglopščio procedūrą ir tartautinio prieglopščio statuso suteikimą. Ko gero, tai bus puikia proga pasikeisti gerąją praktiką. Gerbiami kolegos, aš labai trumpai dabar e, pristačiau, ką mes ketiname daryti artimiausioje ateityje. Tikimės, kad pavyks koordinuotai bendradarbiauti su kitomis e, ministerijomis tam, kad būtų visi veiksmai įgyvendinti. Ir šių veiksmų dėka, tikiuosi, pavyks mums E, integruoti moteris į visuomenę. Švietimo ministras yra numatęs e, specialiasias tarnybas moky, rengiačias mokymus tokiams moteriams. Ir štai 22 tūkstančiai vaikų, pabėgėlių vaikų e, jau yra, eina tiksliau į Graikijos mokyklas. Parlamente Graikijos buvo patvirtintas įstatymas dėl solidariosios ekonomikos Ir būtent to įstatymo dėka mes dabar bandysime kurti struktūras, kurių dėka moteris galės įsitraukti į darbo rinką, susirasti darbą arba net kurti įmonės kooperatyvus, tarkime. Bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija bei bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis, mes ketiname organizuoti renginius. E, toms moterims ir bandysime tos kultūrinius mainus skatinti. Gerbiami panas ir ponai, Europos parlamento nariai, mes manome, kad jūsų komiteto parama yra labai svarbi. Siekiant atkreipti dėmesį į susiklošusią situaciją ir nereikėtų pamiršti mūsų vertybių, tokių kaip e, orumas, demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir reikėtų maksimaliai apriboti ksenofobijos ir rasizmo riziką. Dėkoju už dėmesį ir esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus ir sureaguoti jūsų pasiūlymus. Ačiū. Ačiū. Kolegai Kolia už pasisakymą. Dabar pradėsime diskutuoti. Klaus ponia Bjorko.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 Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū poniai Kovela. Kovelios už jos e, pranešimą. Mūsų vizitų į Graikijoje, jūsų atvykimas į mūsų posėdį yra tikrai labai svarbus. Jūs mus pateikėte siūlymą, ir čia aš nekalbėsiu apie susitarimą su Turkija, nes yra specialistų, kurie mėgsta tai daryti Aš pati esu iš Portugalijos. Suprantu, ką turėjo patirti Graikija, kai buvo jie pritaikytosios griežto taupimo priemonės. E, na, Graikijos pavyzdžių galime tik pasidžiaugti ir didžiuotis dėl to, ką ji nuveikė. E, pabėgėliai plūdo, Graikija elgėsi labai humaniškai, galime tuo tik pasidžiaugti. Tačiau norėčiau suprasti, kaip Graikija vertina kompetencijas, ar kalbėtume apie formalų ar neformalų švietimą. Pirmiausia, čia galvoju apie moteris ir jaunas merginas, kurios atvyksta jūsų šalį. Ar turite programą e, specialią toms kompetencijoms įvertinti? Kaip sprendžia šią problemą? Jūs kalbėjote apie nuolatinę mokymo programą skirtą moterims pabėgėliams. Kas moko ir kaip jūs sudarėte tas mokymo programas. Laiko yra nedaug, todėl apibendrinu savo klausimus. Ne visai suprantu, kaip vyksta pabėgėlių pasiskirstimas tarp kitų šalių. Aš štai galvoju apie savo šalį, kur laukiama pabėgėlių. Mes padvigubinom skaičių tų pabėgėlių, kuriuos ketiname priimti, o jie atvyksta labai uh, E, vangiai. Suprantu, kad reikia tiesioginių kontaktų su Italija ir Graikija, tačiau norėčiau suprasti, kaip viskas vyksta. Turime e, didelę ilgalaikę e, užsieniečių pabėgėlių integracijos strategiją ir patirtį savo šalyje. Galėtume prisidėti. Ir dar ką galėtume padaryti teikdami finansinę pagalbą. Ne tik čia komitete tas klausimas svarbus, bet svarbus ir kalbant apie ES fondus kaip galėtų būti teikima finansinė pagalba. Ačiū, poniai Rodrygės. Pone Besera, žodis jums. Ačiū, ponė Kuvela. Mes visi pavydavome vykti šią misiją ir pasižiūrėti vietoje, kokiagi yra ta situacija. Na, galbūt aš nesikartosiu, nes kolegos jau labai detaliai pristatė mums, mums rūpimus klausimus. Štai tarkime, kaip realiai yra panaudojamos lėšos. Na, bet kaip manote jūs? Kaip, kokios, kokio poveikio tiksliau turės pasienio tarnybų darbui tie pokyčiai, juk, juk jiems reikės e, registruoti ir valdyti srautus atvykstančių žmonių jūsų teritoriją. Jūs, jūsų, jūsų šalyje e, pabėgėlių stovyklose daugia, gyvena daugiau nei 60 tūkstančių žmonių, iš jų labai daug yra ir vaikų. Na, o šiandien ryte mačiau reportažą apie stovyklas, kurios, kai kurios jų, tarkime, senosiose turistų mėgstamiose vietose yra. Ir anksčiau tiksliau turistų vietose mėgstamos yra. Ir sąlygos pabėgėlių, gyvenimo sąlygos nėra priimtinos. Praktiškai tie žmonės gyvena laukdami ir tuo laukimu virsta jų gyvenimas jų poreikiai be jokios abejonės e, visada egzistuoja, jiems visada kažko reikia, tačiau e, kaip galima jiems ateities perspektyvų suteikti, nepakanka tuo laukimu jiems gyventi, kokią ateitį galime jiems pažadėti ir užtikrinti. Pirmininkė, e, Pone Besera, prieš perdedama žodį poniai Kuvelai, tam, kad jie atsakytų į parlamentarų klausimus, Aš norėčiau, gerbėme Kovela, jums, ponia Kovela, jums padėkoti už jūsų dalyvavimą. Taip pat noriu padėkoti už tai, kad tvarkote su, su tokia sudėtinga situacija. Parlamente, komitete mūsų labai daug esame diskutavę apie tas sudėtingas sąlygas, kuriuose jūs gyvenate. Mes taip pat aptarėme Europos turimų priemonių instrumentų galimybės. Tačiau jūsų, jūsų problema, su kuria jūs susidurite, yra didžiulis iššūkis. Ne vien tik tai Graikijoje jų yra, jų yra ir kitose valstybėse narėse. Reikia bendradarbiauti, e, dirbti kartu. Na ir aš norėčiau padėkoti Jums už visas dedamas pastangas. Turiu tik tai pasakyti, kad komitete. E, mūsų komitetas jums padės. Tai, ko mes pagidavome, pagidavome didesnių išteklių e, skiriamų e, pabėgėliams. Moteris yra ko gero pažeidžiamiausia jų kategorija. Dabar žodis poniai Kuvel, Kuvelai, kuri atsakys į klausimus. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už klausimus. Aš pabandysiu šiek tiek daugiau informacijos suteikti ir atsakyti juos. Ko gero, pagrindinė problema yra ta, kad nėra laikomasi Europos susitarimų, pagal kuriuos proporcingai, procentiškai turi būti pasidalymas, pasidalymas pabėgėlių, pabėgėlių tas srautas ko gero nesudėtinga yra paskirstyti 60 tūkstančių žmonių po visą Europą. Problema yra ta, kad tiesiog nėra politinės valios. Uždarnėjamos sienos, organizuojami referendumai netgi. Na, ačiū Dievui, kad e, nepavyko tokie bandymai. Tačiau negi nebeliko žmogiškumo, humanizmo, solidarumo Europoje juk e, problema kyla dėl karo, dėl socialinių neligybių. Per visą istorijos laikotarpį, per visą mūsų visų šalių istorijos laikotarpį mes visi susidūrėme su migracijos rautais. Ir tas skaičius žmonių nėra jau toks didelis. Lyginant su tais migracijos srautais, su kuriais susidūrėme per praėjusį vien tik tai amžių. Reikėtų pasižiūrėti, kaip tą problemą spręsti, ko gero. Pirmiausia, reikėtų laikyti susitarimo dėl kvotų ir kiekviena šalis turi priimti savo įsipareigotą priimti pabėgėlių skaičių. Be to, Graikijai buvo numatyta 400 žmonių e, ekspertų skirti tvarkantis su šią problemą, o, buvo tik tai devin, o atvyko į Graikiją tik tai 19 asmenų. Gal jūs, kaip Europos parlamentas, galėtumėte kažką padaryti? Dvidešimt du tūkstančiai vaikų yra, tiksliau, eina į Graikijos mokyklas, na, o mūsų galimybės taip pat juk ribotos yra. Kas dėl finansavimo, finansavimas skiriamas NVO, bet galbūt Graikijos vyriausybei paprasčiau būtų skirti tas lėšas. Juk e, kiekvieną dieną teikiama yra pagalba pabėgėliams, kiekvieną dieną kažkas tai vyksta į tuos centrus ir teikia pagalbą, kasdieninę pagalbą, ypač moterims. Mums reikalinga paprasta ir kasdieninė pagalba, Be jokios abejonės čia yra e, kultūrinių skirtumų, galbūt moteris ne visada žino, kokia ir kad apskritai yra teikiama pagalba joms. Kas dėl švietimo? Nebuvo kalbėta apie moterų pabėgėlių švietimą. Mes norime užtikrinti mokymą mokymus tiem žmonėms, kurie dirba su moterimis, tam, kad tie žmonės galėtų tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. Čia mes bandysime dirbti su NVO, žiūrėsime, kaip tą finansavimą panaudoti. Taigi reikia mokyti slauges, reikia mokyti policijos pareigūnus, reikia apmokyti ir kitus darbuotojus, reikia žiūrėti, kaip bus smurto klausimai sprendžiami juk moteris patiria smurtą, juk yra prekybos žmonėmis fenomenas. Reikia daugybę žmonių ir tarnybų įtraukti į šį procesą tam, kad moteris atgautų e, pasitikėjimą savimi ir apskaitai pasitikėjimą žmonėmis. Moteris, tarkime, nepasitikė kitais. Įsivaizduokime, kad e, pabėgėlė moteris yra mušama vyro, jie atsiduria svetimoje šalyje, ji nežino, kur ir kaip kreiptis, ji tiesiog bijo atsiverti ir pasitikėti kažkuo tai. Taigi reikia dėti daugiau pastangų ir intensyvinti jas tam, kad moteris kalbėtų apie problemas. Na ir taip pat reikia suteikti finansinę pagalbą Turkijai. Turkija susiduria su didžiuliamis problemomis, nes būtent pirmiausiai Turkija pabėgėliai atvyksta. Čia taip pat reikia susitarimo ir finansavimo. Susitarimas, kuris buvo pasirašytas su Turkija buvo pasirašytas e, uždarant sienas. Taip, reikėjo imtis e, kažkokių priemonių. Susitarimas e, turi vieną teigiamą bruožą, tai yra tiksliau pasiekme, tai yra tai, kad Egėjo jūroje nebemiršta žmonės. Tačiau kur dabar persikelia problema? Problema dabar Italijoje, nes prie Italijos krantų skęsta ir miršta žmonės. Susitarimas su Turkija yra geras dalykas, nes e, žmonės nebemiršta Egėjo jūroje. Visi, ko gero, esate matę tuos vaizdus, tas nuotraukas. Štai, tarkime, žmonės e, vykstantis į mūsų šalį, kolegė iš Švedijos savo akimis netgi matė tą patį, tuos pačius vaizdus. Reikalingas čia ir moterų visos Europos moterų solidarumas turime susiburti ir daryti spaudimą vyriausybėms tam, kad būtų priimti sprendimai. Turime remtis humaniškumu, vertybėmis, Europos vertybomis. Juk turime tai išsaugoti ir neturime nusileisti, ne, negalime to atsisakyti. Na, nežinau, gal pamiršau atsakyti į kai kuriuos klausimus, bet e, norėjau pasakyti pirmininkai štai ką. Kovo 8, kovo 8 tiksliau, galėtų būti skirta moterims pabėgėliams, moterims imigrantėms. Galbūt galima būtų kažkokiu tai specialių renginių ar veiksmų numatyti kovo 8. Pirmininkė, dėkoju poniai Kuvelai. šiais metais, 16 metais, kovo 8 tarptautinė moters diena, tiksliau kitais metais, ta kovo 8 diena bus skirta moteriams pabėgėliams. Mes susitikome su valstybių narių parlamento nariais, labai įdomus beje buvo susitikimas šiuo klausimu. Tačiau reikia pasakyti, kad būtina išlaikyti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais bei MVO, kurie, kurios dirba šioje srityje. Tikiuosi, kad vizitas atitiks mūsų lūkesčius norime susipažinti su konkrečiai situacija vietoje, norime pasižiūrėti, kokiegi yra turimi instrumentai tam, kad spręstume moterų pabėgėlių problemas. Dėkojame gerbiamai kalbėtojai svečiai už dalyvavimą posėdėje. Na ir dabar pereisime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo, tai yra aštuntojo darbo tvarkės klausimo. Metinė žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 15 metais ir ES politikos šioje srityje ataskaita esame parengė pranešimą komitete, rengėme tiksliau, pranešė yra ponia Besera. Turiu tiek daug užduočių šiandieną, ačiū, kad suteikite man dar kartą žodį. Noriu papasakoti, kaip atrodo ši nuomonė. Iš tiesų mes norėjome didžiausią dėmesį sutelkti į smurtą prieš moteris, nes Tai yra patys didžiausiai pažeidimai. Nesvarbu, iš kur, iš kokios šalies būtų moteris, kokį turėtų įsilavinimą. Todėl mums tai buvo aiškus prioritetas. Tad e, siūlyčiau, kad mūsų nuomonėje kalbėtume apie smurtą prieš moteris kaip pagrindinį dalyką. Ir e, paminėtume, kokie yra es teisės instrumentai, kaip kovoti su tuo smurtu. Mes, moteris, turėtume užimti vadovaujamą vaidmenį šiame procese ir ypač švietimo procese. Pavyzdžiui, pernai, kai buvo švenčiama tarptautinė moters diena, mes e, akcentavome švietimą, prašėme valstybių narių parengti nacionalinio švietimo programas, kurios įgyvendintų Junktinių tautų rezoliuciją 2025 ir norėjome užtikrinti, kad švietimas būtų kokybiškas. Aš taip pat galvoju apie kokį tarptautinį privalomą instrumentą, apie kažkokią instituciją, kuri galėtų stebėti smurtą prieš moteris. Mes turime ne vieną konvenciją, yra Europos tarybos konvencijos, kurios ir nuolat pažeidžiamos, bet jeigu būtų e, jungtinių tautų lygio priemonė su priežiūros institucija, tai būtų didelis pasiekimas. Tai padėtų išspręsti smurto prieš moteris problemas. Ačiū, pona Vetera. Dabar žodis EPP atstoviai. Dėkui, aš irgi turiu ne vieną užduotį šiandien. Noriu išsakyti Mariją Gabrielę šešėlinės EPP pranešėjos mintis šiai e, nuomonė. Jis atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti posėdėje, bet jinai dalyvavo FAM komiteto posėdėje e, viduržėmio jūros parlamentinėje asamblėje Barcelonoje. Noriu pasveikinti pranešėją, kuriame, kuri, kuri parengė neblogą pranešimą, bet taip pat pastebė, kad pranešė įtraukė nemažai aspektų, klausimų, kurie yra svarbus FAM komitetui. Kaip EPP pranešėja, mano kolega pateiks keletą pakeitimų su papildomais siūlymais. pakomentuosiu keturis pakeitimus. Pirmiausia, dėl seksualinio smurto kaip karo e, įrankio. Norėtume, kad e, būtų sustiprinta kova e, prieš šitą fenomeną, ypač trečiosiose šalyse. Antras pasiūlymas. Kolegė taip pat pateiks pakeitimą dėl moterų dalyvavimo taikos dėrybose. Bet kokios taikos dėrybos, kur atstovaujama ES, mes privalome pabrėžti, kad svarbu įtraukti motis. Tai gali užtikrinti sėkmę, taiką ir taikų perinamai laikotarpį. Trečia, reikėtų aptarti moterų migrantų e, prieglošio prašytojų e, problemą, ES agentūrų padėtį ir teisėtvarkos agentūrų būklę. Reikia papildomo e, švietimo, mokymo, kad į moterų klausimus būtų atsižvelgta. Ir galiausia, kova prieš moterų išniekinimą. Tai turėtų būti ES prioritetas Ir mes taip pat turėtume kovoti su prievartinėmis vedybomis. Dėkuoju, pana Bjork. Ačiū. Man irgi malonu būti šešėlinė pranešėja šiai nuomoniai. Nėra reikalo kartoti, kad e, nuomonė pozityvi, e, paminimos reprodukcinės teisės, moterų padėtis karo situacijose. Aš pakalbėsiu apie keletą pakeitimų, tai yra moterų pabėgėlių padėtį, mergaičių pabėgėlių padėtį, taip pat e, priekyba ir seksualinis išnaudojimas bei prostitucija, praktiškai sekso industrija. Ir taip pat norėčiau, kad būtų paminėta grėsmė iš radikalių dešiniųjų partijų ir kaip tai įtakoja LGBT ir pabėgėlių teises. Taip pat dar siūlysiu pakeitimą dėl moterų pabėgėlių situacijos okupuotose teritorijose. Pone Rodrygės. Dėkoju. Aš irgi dėkoju pranešėjai už parengtą tekstą. Jaus yra pakankamai neblogas. Žinoma, mes ir toliau jį tobulinsime. Aš su Beatrice jau esu dirbusi, todėl nemanau, kad turėsime kažkokių problemų. Mūsų požiūrė labai panašus dėl kai kurių dalykų, ypač dėl pabėgėlių moterų. Apie tai mes ketiname pateikti pranešim, pakeitimus, tikriausiai poryt. Be to, be to, kas buvo viskas sakyta, aš norėčiau, kad nuomonė būtų paminėtas e, paauglių švietimas, o taip pat ir vaikų padėtis ligoninėse. nes e, mokytojo ligonėse padėt, mm, etatas toksai nėra labai paplitęs ES, bet e, mes apie tai galėtume kalbėti. Tai yra mokytojas ligonėse. Taip pat taikos palaikymo pajėgos ir kokios moterų, e, kokie moterų poreikiai tokiamis sąlygomis. Pagaliau LGBT bendruomenės teisės, jos irgi turėtų būti paminėtos, kurios e, ypač aktualios mūsų frakcijai. Taip pat turime keletą pakeitimų, kurie panašus į Vienos Bjork pakeitimus, nes mūsų požiūris praktiškai panašus. Mes taip pat norėtume, kad būtų paminėtos vyresnio amžiaus moterų teisės. Dėkuoju. Pakeitimų pateikimo terminas yra spalio 13 dienos popietė 5 valanda. Pone Beatrys, ar norėtumėte ką nors dar pridurti, išklausite komentarus, tai ką tikriausiai tuomet ir baigsime šį darbo atsakės punkto nagrinėjimą ir susitiksime rytoj 9 ryto ir tęsime darbą.